Europa reaguoja į Europos piliečių iniciatyvą e, užpaus, uždrausti glifocidą ir tokiu būdu užkirsti kelią naudingos medžiagos žalojimo ir gamybai, e, naudojimo ir gamybai. Mes e, e, pasiekėme, kad būtų e, užtikrinta prieiga prie informacijos susijusios su tokių prie substancijų gamyba ir mes matome, jog taip užkirtome kelią um, naujiems galimiems pavojams, kurie gali kilti um, vartojant maistą, naudojant tam tikrus produktus ir prekes. Ir šios informacijos atskleidimo dėka um, buvo um, atvertos duris piliečiams e, įvertinti informaciją, kurią teikia įmonės e, To informacija iki tol visuomet buvo mm, neatskleidžiama, visuomet buvo slapta, tačiau dabar e, e, mums pavyko pasiekti, kad ta informacija būtų, vėl, e, būtų prieinama ir kad būtų užkirstas kelias įmonėms manipuliuoti teikiamą informaciją ir veikti savo nešvarius darbelius daryti už uždarų durų. Žinoma, mes e, galime, piliečiai gali tikėtis e, turėti tikrai atsparę, e, veiksmingą apsaugos sistemą ir dėl to mes labai džiaugiamės, kad piliečių vartotojų teisės buvo iškeltos aukščiau gamintojų interesų. Dėkoju. Ačiū. Pane Hazenkamp. GUE frakcijos vardu vieną minutę. Bedrijven als Bayer, Monsanto en Syngenta hoeveel van hun landbouwgif Ačiū, ponė pirmininkė. Daugybę dešimtmečių Monsanto ir kitos įmonės į rinką teikė į produktus, kurio, kurie buvo žalingi sveikatai. Mes pastebėjome, kad e, kenčia biologinė įvairovė, yra e, teršiamas vanduo, dirbožėmis ir įmonės dažnai net nebežino, kaip gaminti savo produktus, nenaudojant chemikalų. Įstatymų leidėjai nebuvo pakankamai griežti ir visuomet buvo remiamasi tyrimais atliktais pačios pramonės įmonių. Taigi neužtenka nedidelių pakeitimų ir pagerinimų, reikia padaryti daug daugiau. Beveik 30 įvairiausių pavojingų pesticidų dar iki šiol nėra įvertinti. Pone komisijos narė, nary, kadangi tas e, saugumo principas bus realiai imtas taikyti ir kada bus kada bus pagaliau pažaboti stambieji koncernai. Panas Oisling, ačiū, mėlyje kolegos. Šiandiena yra gera diena Europai, kadangi turime progą atkovoti pasitikėjimą kurį praradome e, apdairiai, e, tikrai neapdairiai, neapdairiai naudojant glifozatą. Ir tūkstančių ES piliečių dėka, tai yra tų piliečių, kurie pateikė savo peticiją, ėmėsi iniciatyvos, mes e, pradėjome procesą, kuris sugriežtino chemikalų gamybos ir pateikimo rinkai procedūras. Glifozatas, aišku, nėra vienintelė žalinga medžiaga, ji buvo tik tai viso proceso pradžia. Mes žinome, kad e, net ir Junktinės valstijos pradeda įtariau žiūrėti į šią medžiagą. Kuo mums, tai, ko, ko mes pasiekėme, tai yra tai, kad mes dabar galime prie, e, susipažinti su visomis iki šiol atliktomis tų studijomis ir tyrimais. Jie, jos turi būti atskleistos visais atvejais, net jeigu tuo nebūtų būtų gerokai nesuinteresuotos e, įmonės. Tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį. Taip, iškeliant piliečių interesus e, aukščiau koncernų interesų. Tai yra tikrai puikus dalykas ir mes balsuosime už šį dokumentą. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas poniai Pietikainen iš EPP frakcijos. Tai Inovacijos, komercinės paslaptys negali būti aukščiau viešojo intereso. Todėl šis susitarimas dėl e, maisto tyrimų skaidrumo yra labai svarbus. Kuo sudėtingesnė maisto tikimo grandinė ir visa sistema, tuo daugiau informacijos turime apie komponentus, įvairius chemikalus ar nanoplastiko, tuo daugiau reikia įvairių fundamentalių tyrimų ir tų tyrimų rezultatų paskelbimo ir vertinimo, kaip ir ką galime vadinti saugiu maistu. Būtent to ir siekia šia, šis teisės aktas. O kalbant apie glifozatą, kuria, e, dėl kurios veiksmų ėmėsi ir taryba, ir komisija, ir parlamentas, e, gavęs informaciją apie tai, kad e, daugelis duomenų buvo nuslėpta nuo visuomenės, dabar sieks išsiaiškinti, kaip EFSA turės naud, taikyti saug, tai saugumo principą, atsargumo principą, atsižvelgiant į, naujus, į naują kontekstą. Dėkoju. Ačiū, dabar kalbės ponas Busoji, EPP frakcijos vardu, pusantros minutės. Dėkoju komisijai už puikų pasiūlymą ir poniai Ajūzo už išsamų pranešimą. Mėlyje kolegos, labai svarbu ES atgauti piliečių pasitikėjimą ir padidinti skaidrumą e, mokslinių tyrimų, maisto mokslinių tyrimų srityje, ypač atsižvelgiant į vairias kontroversijas susijusias su tam tikrų jautrių produktų e, naudojimo, e, pavyzdžiui, genetiškai modifikuotų produktų pateikimo į rinką leidimo suteikimus, ar taip pat ir minėtai glifozatą. E, pastaruoju metu parlamentui pavyko pasiekti balanso susitariant su taryba ir įtvirtinant rizikos vertinimo mechanizmą, kuris būtų skaidrus ir veiksmingas ir e, užtikrinant prieigą prie e, informacijos apie mokslinių tyrimų išvadas. Taip leidžiant valstybėms, taip leidžiant piliečiams daugiau žinoti ir apginti savo interesus tinkamai. Tai yra labai svarbu. Ir aš kreipiuosi į daugumą valstybių narių. Tai yra labai svarbu e, valstybėms narėms tapti mokslinių tyrimų, e, e, tai yra atliekančių rizikos vertinimą ekspertų grupių narėmis, nes kol kas dėja tenai dirba dar nedaug valstybių narių. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Šoidrovai. Mėlyi kolegos, prieš tai kalbėjome apie dvigubą kokybę, o dabar mes vėl kalbame apie kokybę ir maisto produktų saugą, kuri yra lygiai taip pat svarbi kaip ir problemos susijusios su dvigubais standartais ir dviguba kokybė. Ši direktyva pagerina e, leidimus teikimo procedūrą ir dabar reikia pradėti remtis e, objektyviais moksliniais tyrimais. Reikia ieškoti kompromiso, kuris padėtų e, užtikrinti skaidrumą ir tinkamą mokslinio tyrimų rezultatų taikymą taip pat užtikrinti įmonių konkurencingumą ES rinkoje. Labai svarbu e, atlikti objektyvius mokslinius tyrimus, priešingų atveju susidursime su konspiracijos teorijomis. Labai svarbu užtikrinti aukštą maisto produktų saugos lygį. Žinoma, egzistuoja komercinės paslaptis, kurias būtina e, saugoti, tačiau e, E, puikūs rezultatai šioje srityje bus pasiekti tik tuo met, jeigu ir Europos parlamentas prisidės prie maisto e, kontrolės. Ačiū dabar ponas Marijas. Rizikos vertinimas maisto grantinėje labai svarbus procesas, nes čia galimai slypi pavojai vartotojų sveikatai. Manau, kad reikia būti labai ryštingai šioje srityje. Reikia žinoti, ko yra maisto produktuose. Taip pat reikėtų apsisaugoti nuo sąlygų nesilaikančių trečiųjų šalių importo. Pavyzdžiui, Turkijoje pomidorų e, produktai yra gaminami iš pomidorų, kurie trešiami draudžiamais produktais ES. Na ir dar kitas dalykas, kai kurie produktai yra parduodami, pavyzdžiui, E, kaip Graikijos kilmės, nors jie iš ten tikrai nėra. Štai pavyzdžiui, pienas e, yra iš Albanijos e, importuojamas, o sakoma, kad iš Graikijos, mėsa iš Skopijas, iš Makedonijos, o ne iš Graikijos. Taigi čia yra daugybė sukčiavimo atvejų. Turėtume imtis griežtų priemonių tokioje situacijoje. Visi žinome, kas nutiko su glifosatu ir dabar ES turi imtis griežtų priemonių. Dėkoju. Na, dabar žodis kitai kolegijai, poniai Konešnai. Ši iniciatyva yra pateikiama po piliečių iniciatyvos dėl glifosato ir Monsanto. Mes visi pamatėme, kaip yra atliekami moksliniai tyrimai e, tyrimų, tiksliau įmonių užsakymų. Komisija nori stiprinti skaidrumą, taip pat užtikrinti tyrimų objektivumą bei nepriklausomumą. Tai yra tų tyrimų, kuriuos EFSA naudoja autorizavimo procedūroms. Turiu pripažinti, kad galutinis tekstas yra tikrai patobulintas lyginant su dabartinė situacija, nes rizikos vertinimas ir valdymas turi būti skaidresnis. EFSA yra griežtai prižiūrima, visa mokslinė informacija bus e, e, platinama, taip pat ir ta informacija, kai, kurią užsako įmonės. Na ir galiausiai dabar yra numatytos sankcijos už neskaidrų elgesį. Ačiū. Dabar žodis komisijos vicepirmininkui Katinenui, prašau. Very, very Dėkoju už tokias kokybiškas diskusijas. Na, o pabaigai norėčiau pakartoti, kad tas laikinasis susitarimas sustiprins ir suteiks legitimumo e, EFSAS vaidmeniui. O tai yra labai svarbu. Mūsų žmonės e, nori pasitikėti institucijomis. Jie EFSA tiksliau nuolat norėjo taikyti atsargumo principą. Mūsų piliečiams labai svarbu tai žinoti. Nes jeigu dabar nepasitikėma institucijomis, Tai nėra labai gerai. Na ir dar tas laikinas sustarimas e, padidins skaidrumą bei sustiprins piliečių pasitikėjimą. Aš e, labai norėčiau padėkoti Jums už e, puikų darbą bei ryštą šiuo klausimu. Taip pat norėčiau atsakyti kai kuriuos komentarus dėl mūsų rinkoje parduodamų produktų. Visi ES vidaus rinkoje parduodami produktai turi atitikti EFSOS reikalavimus, maisto saugos reikalavimus, nepaisant jų kilmės. Taigi čia dar kitas svarbus aspektas mūsų piliečiams. ES yra saugiausia rinka. Mūsų taisyklės, reglamentai, standartai taip pat yra taikomi ir trečiųjų šalių produktams, kurie patenka į mūsų rinką. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti visiems už darbą šiuo svarbiu klausimu. Ačiū ponui vicepirmininkui. Na, o dabar žodį suteiksiu pranešėjai dviems minutėms poniai Pilar Ajuso. Ir dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti parengus šį pranešimą beje. Dėkuoju pirmininkė. Taip, ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe, visiems kalbėjusiems, prane, šešėliniams pranešėjams, ponui Katainenui. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos tarnyboms. Dar norėčiau padėkoti ir pirmininkaujančiai Rumunijai bei poniai Somer, kuri dirbo šio klausimu. Būtent visų šių asmenų dėka dalyvavusių dėrybose asmenų dėka mums pavyko šio sustarimo pasiekti. Visos mūsų tarnybos e, tikrai labai intensyviai ir daug dirbo, per rekordiškai trumpą laiką buvo atliktas šis darbas. Tikrai reikia pripažinti puikiai atliktą mūsų darbuotojų darbą, kuriems beje norėčiau ir padėkoti. Ačiū, sako pirmininkė. Na, o dabar diskusijos baigiamos. Balsuosime šiuo klausimu rytoj. Dabar, ponios ir ponai, kitas mūsų pranešimas yra medicinos produktų papildomos apsaugos liudėjimas. Luis de Grandes Pasqual yra pranešėjas. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Pasqual. Keturioms minutėms, prašau. Gracias, Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū už tai, kad Atvyko čia ponas Europos komisijos vicepirmininkas. Kolegos, kai pradėjau šį pranešimą renkti, viskas atrodė neįmanoma. Politinė ir teritorinė vizija buvo tokia, kad atrodė neįveiksim jos. Tačiau, vykstant trilogo susitikimams su kitų institucijų atstovais, mes pasiekėme subalansuoto sutarimo vasario 14 dieną tai įvyko. Tai yra tas kompromisas, kuris pakeitė komisijos pradinį siūlymą. <clears throat> Jis gimė per dvi savaitės, tą patvirtino dauguma valstybių narių ir teisinių reikalų komitetas taip pat tą dokumentą patvirtino. Ir šiandien Europos parlamentas tars savo žodį. E, parlamentas nori pritraukti mokslo tyrimus į Europą. Būtent dėl to yra numatytas PAL vaistams. E, šis liudijimas E, padėtų užtikrinti ilgesnį patento vaisto gyvavimą. Jūs žinote, kad vaistai yra gaminami taip pat ir Europoje. Tor, kol galioja e, patentas, nebuvo galima gaminti e, generinių atitinkamų panašių vaistų ir nei jūs, juos pagaminus eksportuoti į trečiasią šalis. Trečiosiuose šalyse, kur neegzistuoja PAL, buvo galima tai daryti kas reiškia, kad generiniai vaistai, jeigu jie gaminami už ES ribų, jie yra konkurencinių požiūrių pranašesni už tuos, kurių čia gaminti negalima arba kurie čia gaminami. Ir tie generiniai vaistai siunčiami į mūsų pačių rinkas. Tai yra esminės svarbos rinka. Ir mes šiuo atveju turime ginti žinių ekonomiką. Nepamirškime, kad ši mūsų pramonės šaka sudaro 35 milijardus eurų. Tai yra tūkstančiai vaistų. Kiekvienais metais čia sukasi didžiulės lėšos. Intelektinės nuosavybės klausimai taip pat turi būti sprendžiami, ji turi būti užtikrinta, kad būtų, kad būtų galima vaistus tinkamai gaminti, tinkamai paskirstyti. Generinių vaistų taisyklės turi būti tokios, kad juos būtų galima gaminti ir eksportuoti juos į trečiasias valstybės. Taigi tai yra ta pramonė šaka, kuri padeda atkurti augimą. PAL padės užtikrinti lygias konkurencinės sąlygas tarp ES valstybių ir trečiųjų šalių. Iki šiol biologiškai panašus vaistai nebuvo galimi gaminti eksportui į trečiųjų šalių rinkas, e, kur nėra tų vaistų apsaugos. E, taigi dabar rink, trečių rink, šalių rinkų atžvilgių ši konkurencija bus daug geriau subalansuota e, vaistus bus galima gaminti ir jeigu tie buvo gaminami vaistų apsaugos laikotarpiu iki laikotarpio pavykų šešiems mėnesiams, juos galima gaminti, eksportuoti trečia, į trečiasią šalis. Tos apsaugos baigimosi laikotarpiu. Mes taip pat numatėme papildomus saugiklius, kad nekiltų jokio pavojus intelektiniai nuosavybei ir inovacijoms. E, generinių vaistų ir biologiškai panašių vaistų uh, gamyba turi vykti pagal aiškiai nustatytas taisyklės. Būtina teikti reikiamas notifikacijas, kur užtikrins sistemos skaidrumą, pagerins konkurenciją ES rinkoje ir taip pat visą tai padės padidinti piliečių pasitikėjimą toje jautrioje srityje. Tai bus didžiulis pliusas ES pramoniai. Europos komisija mano, jog tarp 7300 ir 9500 pal išduota bus apsaugota nuo 20 iki 25 tūkstančių darbo vietų Europoje. E, Netaip paprasta buvo parengti šį pranešimą, pasiekti sutarimą. E, visų tikslas buvo to sutarimo siekti, kad ir sunku buvo, tie sunkumai buvo įveikti. Ačiū visiems, kurie dirbo prie šio klausimo. Noriu padėkoti ypatingai Mercedes, kuri dieną naktį dirbo prie šio klausimo. Ačiū pirmininkaujančiai Rumunijai, kuri taip pat aktyviai dirbo prie šio sutarimo siekimo. Dėkoju. Dabar Europos komisijos vardu kalbės e, jos vicepirmininkas ponas Katainen. Prašau, žodis jums. Dėkoju. PAL buvo ypatingai svarbus dalykas už e, Europos Sąjungos, tarp, tarp visų Europos Sąjungos priimtų sprendimų. Tai buvo paminėta ir 16, 2016 metais parengtame Laros Komi pranešime. Rytoj priimtas pranešimas, tikėkime, pasiūs ES piliečiams labai aišku signalą, kaip ir verslo bendruomeniai. Tai taip pat yra puikia žinia ES konkurencingumui, taip pat, e, kaip žinia, bus užtikrinama intelektinės nusavybės labai tvirta apsauga. Tai taip pat reiškia, kad ES piliečiai galės gauti reikiamų vaistų mažesnę kainą. E, Visą tai atlikti yra, ir užtikrinti yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kad piliečiai galėtų kuo greičiau naudotis tomis e, sąlygomis. E, jie džiaugsis sėkmingomis dėrybomis. Europos parlamentas pirmininkaujantį Rumuniją atliko puikų darbą. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, e, šis klausimas nebuvo paprastas spręsti, tikrai. Tad noriu padėkoti ir pranešėjams, ponui Degrandės Paskual, už jo nenuilstamą darbą, siekiant sutarimo tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis, už jo įdėtą darbą ir paukotą laiką. Taip pat noriu nuomonių komiteto pranešėjus paminėti, pona Volken ir pona Sančias. Ir taip pat ačiū ir šešėlėtėms pranešėjams. Jūsų pastangų dėka jūs prisidėjote prie to, kad atsirastų tas ekonominių požiūrių naudingas liudijimas, kad būtų įdėkta ta nauja sistema, kad atsirastų daugiau vaistų. Jūs parengėte labai tvirtą tekstą kartu su taryba ir taip suteiks galimybę įmonėms uh, E, aktyviau veikti generinių vaistų rinkoje. Bus užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos su vaistų gamintojais veikiančiose ne ES valstybėse. Dvidel, apie 25 tūkstančiai darbo vietų bus sukurta e, šio, šiame sektoriuje. E, taip pat bus suteiktas naujas impulsas farma, farmacijos sektoriui. Tikėkime, kad Europos parlamentas pritars rytoj šiam dokumentui. Europos parlamentui tai yra svarbus klausimas. Puiku, kad taryba parodė reikiamą lankstumą ir komisija taip pat, priimdami parlamento siūlymus. Vaistų kaupimas yra tas klausimas yra tikrai svarbus, tą parlamentas pabrėžė ir dabar po to, kai tie vaistai bus vieni ir kiti nebesaugomi patentų, jiems bus lengviau patekti į rinką ES. Po 50 metų bus atliktas vertinimas šios sprendimus, siekiant išsiaiškinti, ar tie kaup, tos kaupimo vaistų taisyklės yra e, yra tinkamos, ar jas nereikia peržiūrėti. Europos komisija e, taip pat pasiaiškinti, ar šie, tie šeši mėnesiai iki vaistų apsaugos pabaigos yra tinkamas laikotarpis prieš suteikiant galimybę e, pritaikyti PAL. Dabar PAL taps realybė Nuo 22 metų Liepos 1 vėliausiai e, taisyklės turės būti įgyvendintos ir čia svarbus bus du dalykai. Turės e, būti priimti sprendimai ekonomiškai naudingi ir teisiškai pagristi e, retroaktyvaus poveikio kitoms teisėms nebus. Tie, kurie turi E, tuos pal, jų, teis, jų teisės nebus pažeistos. Be to, bus numatytas pereinamasis laikotarpis, kad būtų galima į teisų turėtojų legitimius lūkesčius atsižvelgti dėl saugiklių, e, kad kompromisas būtų tvirtas ir skaidrus. Bus numatytos išimtis, kur bus numatyti proporcingi saugikliai. Vienas iš jų - notifikavimas. E, taip pat vaistų apsaugos taisyklės įsigalios, devin, e, jau yra įsigaliosios 19 metų vasarį. E, generinių vaistų gamybos paskatinimui ši priimsima priemonė bus ypatingai svarbi, bus svarbi taip pat komercinių požiūrių, ekonominių požiūrių. Taip pat e, bus paskatinta sveika konkurencija tarp ES ir kitų valstybių. Nes kuo, kuo daugiau vaistų, kuo geresnis pasirinkimas, tuo naudingiau pacientui. Aš manau, kad jūs pasiekite puikų kompromisą, tai atspindi reikiamą pusiausvyrą tarp įvairių politinių požiūrių ir kartais tarp e, įvairių subjektų e, interesų. Tikiuosi, kad rytoj dokumentas bus patvirtintas. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės ponas Timo Völken, NV komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams už puikų darbą kuris e, buvo tikrai sudėtingas esant dabartiniam aplinkybėm. Ką, ko mes pasiekėme šio pranešimu? Manau, kad mes juo užtikriname, kad pacientai ES turėtų geresnę prieigą prie e, saugių ir efektyvių vaistų. Manau, kad e, pagaliau parlamentas įvykdė savo įsipareigojimą ir Europoje generiniai vaistai yra kuriami ir gaminami, e, kurie e, iki tol nebuvo įmanomi gaminti dėl to, kad tam nebuvo teisin, tinkamų teisinių sąlygų. Taip pat užtikriname tai, ką prisimename pastaraisiais metais, jo kai kurių vaistų trūkdavo ir Europoje galėdami gaminti tuos vaistus mes užtikrinsime geresnę jų kokybę ir to, tų vaistų gamybos e, priežiūrą. Aš manau, kad tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį. Šio reglamento esmė vis dėlto buvo tas vadinamasis vaistų kaupimas ir saugojimas e, prieš e, e, pradedant taikyti tą papildomą apsaugos liudijimą. E, daugelį e, kolegų, daugelis kolegų šiuose rūmose, taip pat ir Europos komisija, darė viską, kad e, to, nebūtų užtikrinamas tas vaistų kaupimo principas. Nors komisija pati savo dokumente yra pa, pareiškusi, jog e, toks poreikis egzistuoja. Ir rem, jinai rėmėsi labai aiškiais atitinkamo poveikio tyrimo rezultatais ir išvadomis na, pagaliau mums pavyko pasiekti tos, e, tos nuostatos įgyvendinimo ir dabar galėsime įvertinti, ar užtenka to, kas yra numatyta, bet aš manau, bet kokiu atveju tai išeisi naudą visiems mūsų piliečiams ir pacientams. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie dirbo prie šio dosie. Ačiū. Toliau kalbės ponas Lotovski. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kurie dėkojo šio pranešimo autoriams. Reglamentas yra vienas iš netaugelio pavyzdžių, kurie įrodo, kad ES gali būti draugiška ir Lenkijos įmonėms. Nedaug tokių pasiūlymų buvo praeitįje šios kadencijos metu, tačiau kalbant apie šį reglamentą, situacija buvo kitokia. Mes pajėgėme sudėrėti labai gerą tekstą, kuris atveria naujas rinkas, naujus horizontus, vaistų, generinių vaistų ir bio, e, panašių vaistų e, gamintojams. Ir taip pat e, suteikia gerą informaciją mūsų pacientams. Taip, E, sudarant sąlygas įsigyti efektyvesnių, veiksmingesnių ir geriau e, ir labiau įperkamų vaistų. Tai, žinoma, su, atveria naujas galimybės ir Lenkijos farmacijos įmonėms. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Dėkoju. Dėkui. Dabar ponė Vyrink. Pusantros minutės Alde frakcijos vardu. Šioje kalboje norėčiau pabrėžti, kad iki, kaip ir iki šiol ir dabar esu labai skeptiška. Nežinau, ar šis reglamentas turės e, teigiamos įtakos e, pacientams ir farmacijos e, sektoriui. Įstatymuose turi būti įtvirtintas, įtvirtinta pacientų interesų apsauga būtent pacientas turi būti tas ta mūsų e, pagrindinė orientyras, kuriuo turime vadovautis. Farmacijos e, pramonės įgyjami patentai iki šiol yra dalinami remiantis labai neiškia logika ir e, įmonės labai daug pinigų kiša į vis naujus projektus, E, siekdamos e, užtikrinti pelnus ateityje. Mes e, matome, kad pavyzdžiui, ieškant veiksmingų antibiotikų, dar yra, vertinam, yra vertinamos 10 tūkstančių molekulių, tačiau iš jų veiksminga yra viena vienintelė. Taigi E, mūsų, mes turime sudaryti galimybės e, farmacijos pramonėje e, kurti kiek įmanoma veiksmingesnius ir kiek įmanoma labiau įperkamus vaistus mūsų piliečiams. Taigi turėtume elgtis ne aklai, o racionaliai. Dėkoju. Pone Konečna. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. biologiškai panašių ir generinių vaistų gamintojai dabar gali e, eksportuoti produktus ir į trečiasią šalis. E, yra, tam tenka tikrai nemažai investicijų. Komitete mes tengiamės pasiekti ir gyvendinti balansą šioje srityje. Mes matome didžiausią problemą tame, kad E, naujosios sistemos įsigaliojimo momentu e, gali kilti problemų, nes jeigu norime, kad piliečiai pasinaudotų šią sistemą, tas e, dokumentas turi įsigalioti kiek įmanoma greičiau. Trys metai yra pernelyg ilgas laikotarpis, kurį teks laukti. Tačiau tikimės, kad leidimai išduodami generinių vaistų gamintojams pagerint situaciją iš esmės. Ačiū. Aš kalbėsiu paskutinį kartą šiame parlamente ir didžiuojusi tuo, kad e, šiame, e, rengiant šį dokumentą, parlamentas sukilo prieš farmacijos e, pramonės įmonės, kurios dažniausiai vadovavosi būtent savo interesais, o ne piliečių interesais. Ir šis pasiūlymas leidžia bent jau e, pradėti kurti legaliai e, veiksmingus generinius vaistus, kurie būtų įperkami e, pacientams. Tai yra tikrai labai puiki, puikus žingsnis ir taip pat labai džiugu tai, kad mes esame numatę vaistų kaupimo nuostatą E, siekiant kiek manoma labiau, kiek, kiek manoma lab, padaryti kiek manoma efektyvesnį tą papildomą apsaugos liudijimo mechanizmą. Dėkoju. Peterle Alois. Ačiū. Dabar ponas Pušol Peterle Alois ir Marijas yra spontaniško pasisakymo procedūroje kalbėsintis kolegos. Prašau, ponė Bušojus. Labai svarbu, kad šis reglamentas Europos įmonėms išimti numato, pagal kurią generiniai arba biologiškai panašus vaistai gali būti e, gaminami. Tai yra skiriama grinai eksportui trečiosiam šalims arba vaistų saugojimui. Tai reiškia, kad e, po patento e, galiojimo pabaigos mūsų gamintojai ir toliau gali išsaugoti savo konkurencingumą trečiosiose šalise. Taip pat taip mūsų piliečiai gali gauti vaistų tose šalise, kur pagrindiniai vaistai yra labai brangus. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Dėkoju. Na, o kitas kalbėtojas ponas Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Neturėtume pamiršti, kad pagrindinis mums rūpimas klausimas yra visuomenės sveikata, taip pat pačių ligonių interesai. Tai reiškia, kad ligoniai turi turėti galimybę pigiai įsigyti vaistų. Sprendimai priimti dėl patentų, konkurencijos stiprinimo Europos farmacijos pramonės turi būti atliekami piliečių labui, tai yra pacientų labui. Nereikėtų dabar ieškoti ekstremalių sprendimų, dėl kurių vaistai būtų labai brangus ir prieinami tik tai turtingiams ligonėms. Aš žinau, kad pavyzdžiui, kartais yra dirbtinai didinamos vaistų kainos. Štai pavyzdžiui, klasikinis atvejs, Novartis atvejs e, Graikijoje. Visi žmonės atsakingi už tokius atvejus turi būti identifikuoti ir turi būti sankcijos įmonėms pritaikytos. Pone Katainen, reikia taip pat užtikrinti ir atsargų sudarimą. Tai labai svarbu. Be to, tarptautinės įmonės neturėtų tuo pasinaudoti vaistų ekspertui, eksportui tiksliau, e, nepaisant to, kad ES trūksta vaistų. Jeigu šių sąlygų bus laikomasi, tik tai taip galima bus užtikrinamas konkurencingumas mūsų įmonių ir lygiai taip pat galėsime apsaugoti savo e, vartotojus ir ligonius. Žodis ponui Peterle. Dėkoju už suteiktą žodį, gerbiami kolegos, gerbiamas komisijos nariai. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Grandės Paskual už puikiai atliktą darbą. Taip pat labai džiaugiuosi e, pakeitimais susijusiais su papildomos apsaugos liudėjimu. Daug mes dabar išlošiame, turime naujų e, vaistų Europoje, turime vienodas taisyklės taikomas ir generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams Europoje, e, kaip ir trečiųjų šalių generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams. Mes dabar numatėme taisyklės e, mūsų gamintojams trečiosiose šalyse ir lygiai taip pat numatytos yra taisyklės, kaip įžengti į rinką pasibaigus patento galiojimui. Mes turime užtikrinti, kad vaistai patektų į rinką kaip įmanoma greičiau. Tai reiškia, kad pacientai turi greitai ir paprastai gauti pigių vaistų. Tik tai taip mes galėsime parodyti, kad ES sistema tinkamai veikia. Pirmininkė, ačiū, na, o diskusijų pabaigai dabar žodį suteiksiu e, komisijos vicepirmininkui ponui Katainen. Prašau, žodis jums. Gerbiama pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Norėčiau padėkoti už šias diskusijas. Noriu padėkoti ir pasveikinti pranešėjai atlikus puikų darbą. Tai yra politiškai jautrus klausimas, tačiau sprendimas galbūt yra puikus pragmatizmo pavyzdys. Tai čia yra puikus e, praktinis pavyzdys, rodantis, kad ES generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojai turi tas pačias sąlygas kaip ir kiti gamintojai. Tuo pat metu patentų sistema apims visas inovacijas. Taip galima būtų labai paprastai apibūdinti šį kompromisinį sprendimą. Taigi mes inovacijoms parodėme, kad šis žemynas yra atviras inovacijoms, mes norime juos apsaugoti ir sukūrėme vienodas taisyklės taip pat ir tiems, kurie generinius ir biologiškai panašius vaistus gamina. Tikrai puikus sprendimas mūsų vartotojams, pacientams. Lygiai taip pat tai yra puikus sprendimas ir mūsų gamintojams, pramoniai, inovacijoms. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Pirmininkė, ačiū už pasisakymą. Na, o dabar žodį norėčiau suteikti pranešėjui. Ponui Grandes Paskual, diskusijų pabaigai dviems minutėms žodis pranešėjai. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū taip pat ir komisijos vicepirmininkui už dalyvavimą, už gražius žodžius, už griežtą poziciją šiuo klausimu. Dar norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Kartais šio proceso metu labai vienišas e, jaučiausi, nes šešėliniai pranešėjai buvo labai griežti, jie norėjo realios pusiausviros. Kartais mums Europos parlamente reikalingas kompromisas ir labai dažnai neambicingi sprendimai priimami ir dažnai iš didelio darbo rezultatas gaunasi mažas. Tačiau šiuo atveju buvo visai kitaip. Rezultatas yra rimtas geras, mes pasiekėme puikios pusiausviros. Generinių ir biologiškai panašių vaistų e, gamintojai e, galės apsaugoti savo interesus. Ir čia svarbiausia galbūt neginti vienus ar kitus, bet veiksmingai reglamentą pritaikyti. Jeigu to nepakanka, visada yra numatyta peržiūros nuostata, jeigu ketinama kažką tai pataisyti, pakoreguoti. Na ir dar pasakysiu, kad tikrai man buvo didžiulė garbė ir malonumas kartu su vis, visais dirbti šio klausimu. Ačiū ponui Grandės Paskual. Dabar diskusijos šiuo klausimu baigiamos, o balsuosime rytoj. Dėkoju už visiems, visiems už darbą. E, noriu atsisveikinti su panu Katainen ir pasisveikinti su ponė Jūrova. Na, o dabar mūsų kitas klausimas. Tarybos ir komisijos pareiškimas, pareiškimai tiksliau, galima Giuliano Sandžo ekstradicija. Ponės Jot nuo Rumunijos žodis jums. Gerbiamieji parlamento nariai, gerbiama komisarė. Dėkoju už galimybę aptarti galimą Giuliano Assange'o ekstradiciją. Mes visi puikiai žinome, kad e, darbas siekiant e, apsaugoti visuomenę yra nedėkingas. Informatoriai kartais imasi pavojingų sprendimų, todėl jiems reikia pritaikyti teisinę apsaugą. Aš žinau, kad vakar uh, jau aptarėte šį klausimą, kai kalbėjote apie informatorių apsaugos direktyvą. Mes visi sekėme e, pono Asanžo įvy, bylos įvykius. Ponas Asandžas Londone Ekvadoro ambasadoje e, prisiglaudė 2012 metais tam, kad nebūtų išduotas į Švediją, kur jam grėsė e, kaltinamai iš prievartavimų. Jis teigia, kad e, prieglopščio e, prašymas yra susijęs su e, tūkstančių dokumentų publikavimu ir atskleidimu. Kaip žinia, balandžio 11 dieną Ekvadoras atšaukė prieglapsti pono Asanžo, dėl to ponas Asanžas buvo uh, areštuotas Jungtinėje karalystėje, jam buvo pritaikytas uh, pritaikyti kaltinimai dėl teismo vengimo. Švedijos teismai nurodė, kad gali jam būti vėl atnaujinti apkaltinimai iš prievartavimų. Norėčiau tik tai priminti, kad taryboje nėra šis klausimas aptartas ir pozicijos nėra ekstradicija yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Būtent todėl dabar Britų teisinės sistemos ir Junktinės karalystės vidaus reikalų ministro rankose yra sprendimas. Tačiau norėčiau taip pat priminti, kad taryba labai dėlį dėmesį skiria informatorių apsaugai. Praeitą mėnesį Europos parlamentas ir taryba uh, sutelkė savo pastangas tam, kad dar iki šio mandato pabaigos būtų informatorių direktyva patvirtinta. Tikslas buvo pasiektas šiandien plenarinės sesijos metu, buvo balsuota dėl šio teksto. Dėkoju už dėmesį. Na, o dabar žodis poniai Jurovai. Dėkoju. Europos parlamentas paprašė komisijos paskeitė, pas, paprašė paskelbti pareiškimą dėl pono Sančio uždavimo iš Junktinės karalystės kitoms valstybėms. E, egzistuoja dvišaliai susitarimai, kurie reguliuoja šiuos santykius. Taip pat egzistuoja susitarimas su JAV dėl ekstradicijos. E, ekstradicija neleidžiama tais atvejais, kai yra priežasčių manyti, kad tai gali e, būti akstinas pritaikyti mirties bausmę. Valstybė narė tokiu atveju turi susilaikyti nuo ekstradicijos, jeigu kyla rimta rizika dėl to, kad įtartino asmens pagrindinės teisės bus pažeistos. Švedijos, švedijos atveju buvo kitaip yra išduotas Europinis arešto orderis ir dėl jo buvo balsuota 2017 metais Junktinės karalystės teismas turėtų uh, tuomet spręsti, ar, e, ar pasitelkti e, pirmiausia e, Europinį arešto orderį ar atsiliepti į JAV išduotą arešto orderį šio asmens atžvilgiu. Reikia vertinti visą eilę faktorių ir tai turi padaryti teismas. Kaip bendrą pastabą norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisija nėra kompetentinga kištis į teisminės uh, procedūras, kurios dabar nagrinėjamos valstybių narių teismuose. Mes pasitikime teismų e, Junktinėje karalystėje profesionalumu ir nepriklausomybė, kad būtų primami teisingi sprendimai, pati, paprašius pateikti reikiamus įrodymus ir jūs ištakrinėjus ačiū. Dėkoju. Kolega Pospiešil kalbės pirmas. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau patvirtinti ponios komisarės žodžius. Aš šiaip nesuprantu, kodėl mes diskutuojame šiuo klausimu Europos parlamente. Juk kalbam apie konkretų ekstradicijos atvejį ir sprendimai bus priimimi pagal tarptautinius susitarimus. E, yra procedūros pradėtos e, Junktinės karalystės teisme vals, kita valstybė JAV prašo ekstradicijos. Abi šios valstybės yra teisinės valstybės ir teisinės procedūros bus teisingos, bus laikomasi teisinės valstybės principų. Mes kaip politikai galėtume galvoti, ką tik norime apie poną Asandžą. Galime sutikti ar nesutikti. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, nesutinku su tuo, kas vyksta, nes manau, kad negalima valstybės paslaptims kelti grėsmę, nors žodžio laisvė ir turi būti užtikrinta. Pavyzdžiui, kaip, pavyzdžiui, juk žmonės, kariai, jie kovoja su tarptautiniu terorizmu, jis atskleidė svarbias valstybė paslaptis. Tačiau aš manau, kad komisija Europos šiuo atveju kaip institucija negali kištis į valstybės narės teismų veiklą. Tad sprendimą turime palikti e, Junktinės karalystės teismams. Tegu įvyksta teismo procesas ir tuo metu bus nuspręsta, ar reikalinga ta ekstradicija ar ne. Ir tokiu atveju e, ponas Desanšas, jeigu būtų priimtas toks sprendimas, galėtų būti išduotas JAV. E, bet tai yra pažeidimas, kuris buvo padarytas ir dabar yra nagrinėjama situacija teisme. Pone Gomeš, dėkoju pono Desanžaus tradicija į JAV turėtų būti sutrukdyta. Tik taip galėsime užtikrinti, kad ES saugo tuos, kurie pasisako už skaidrumą, tuos, kurie siekia laisvos ir pluralistinės visuomenės. E, Trumpo vyriausybei valdant e, nebus priimtas nešališkas sprendimas pono Desanžo atžvilgiu žodžio laisviai būtų pakengta išdavus šį asmenį JAV, kaip sakė Human Rights Watch organizacija. Ponas Julian Desančas rizikuoja būti nuteistas mirties bausme. Tad e, tiesiog prisiminkime, kas atsiko su Čelsimaningi. Jis buvo sulaikytas, kankintas. E, Irake ir Afganistane buvo taip pat imtasi visokių žiaurumų. Matėme, kokie žiaurumai e, vyravo JAV kalėjimuose, kokie supuvę buvo kai kurie iš tų kalėjimų prižiūrėtojų. Tad e, pagalvokime prieš sutikdami tokią ekstradiciją. Mums buvo bandoma sakyti, kad CŽV kankinimų sąrašų nėra, kad tokių būti negalėjo. Ir vėliau paaiškėjo, kad e, tų pažeidimų neigimas buvo menas, atskleidė melas, atskleidė Vikilyks paviešinimas e, informacijos įvairios. E, ta taip Švedijoje jo procesas, to žmogaus procesas galėtų vykti. Mes Žinoma, kad turi vykti teisiniai procesai e, Švedijoje ir Junktinėje karalystėje, tačiau nepasiduokime jav spaudimui, nesutikime su tos mens ekstradicija. Žiūrėnas Asančas dabar yra kaltinamas bendradarbiavęs su Rusijos tarnybomis. Tačiau Europos teismai turėtų teisti poną Asandžą. Ir nepamiršti tuo, metu, tuo pat metu būtinybės saugoti informatorių teisės, saugoti pagrindinės teisės ir suteikti vilties tiems, kurie kovoja už tiesą, už e, nuoseklų jos sieki. Žiūrėnas Asanžas nusipelno tos apsaugos ir turi taip pat teisę ES džiaugtis savo pagrindinėmis teisėmis. Ačiū. Dėkoju. Žodžiu spaunui Urban Karespo. Bet prieš tai ponas Pospišil norėtų klausyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Dėkoju. Gerbiama kolegė. Aš e, su dideliu susidomėjimu išklausiau jūsų pasisakymų. Esu buvęs e, teisingumo ministras, tad noriu paklausti štai ko. Kaip Europos parlamentas gali kištis į konkrečią ekstradicijos bylą? Jūs galite turėti nuomonę, kokią tik norite, bet čia mes kalbame apie ekstradicijos procedūrą, o mes esame politikai, mes negalime niekaip imtis, kabutėse, saugoti, kaip jūs sakėte, uh, vieną ar kitą asmenį ir kištis į ekstradicijos procedūrą. Tai kaip apsaugosit šitą poną? Kok, toks būtų mano klausimas. No should... Mes žinome, kad jokia ES valstybė negali leisti ekstrahuoti, išduoti asmens kokiai nors valstybei, kur taikoma mirties bausmė. Aš e, manau, kad ponas Asanšas išduotas JAV gali būti nuteistas tokią bausmę. Yra labai rimtų uh, priežasčių politinių ir juridinių taip manyti, būtent dėl to, ar, ja, ar vyktų Junktinėje karalystėje šis teismas ar kitur, tos mens negalima išduoti. Ačiū. Dabar ponas Urban Krespo pasisakys, prašau. Eh, presidenta. Gracias, presidenta. La detención de As... Ačiū, ponia pirmininkė. Asanžo ekstradicija yra juodoji akimirka, kalbant apie informacijos laisvę, informacijos kelbimo laisvę. Asanžas atskleidė informaciją, kuri parodė, jog daugybė iš, nusikaltimų prieš um, žurnalistus ir įvairius politikus buvo um, padaryta ir e, Asanžas buvo persekiojamas, jis turėjo slapstytis ambasadose ir dabar jis, jam gre, kyla grėsmė būti išduotam jungtinėms valstijoms. Ir jeigu jisai bus išduotas jungtinėms valstijoms, tai bus nusiūs tikrai labai pavojinga e, žinia tiems, kurie e, taip pat imasi tokių didvyriškų žygių ir siekia atskleisti informaciją apie nusikals, nusikaltimus ir nusikalstamus veiksmus. Visi turime e, teisę į informaciją ir ją užtikrina būtent Asanžo veiksmai, ją užtikrina ir mes neturime leisti ją, jo išduoti e, Junktinėms valstijoms. Dėkoju. Žiuliano Asanžo Viki Liks įsteigėjo išdavimas į, į, į JAV yra susijęs su mūsų demokratijos ateityje, ateitimi. Mes turime ginti teisę informavimą ir skaidrumą. Būtent tai čia yra svarbiausia. Assange'as paskelbė kažkam nepatogią informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie karo nusikaltimus atliktus amerikiečių. Štai dabar ta vyriausybė nori tiesiog užtildyti tuos balsus. Mes turime tam pasipriešinti, turime e, pasisakyti už atviras ir atsakingas demok demokratinius principus. Šiandien jo drąsa yra teisiama. Jeigu šiandien išduosime Assange'ą, tai išduosime visus tuos, kurie, e, pavyzdžiui, e, toliau spausdino Vikiliks dokumentus e, žurnalistai įvairiausių dienraščių. Manau, kad Prancūzija turėtų suteikti e, Assange'ui politinį prieglopstį ir taip pat užtikrinti saugumą. Na, o toliau FDD vardu. E, Tris minutės turės teisę pasakyti ponas Dartmutas. Pirmiausia, pradėkime nuo vieno pasiūlymo. Ko gero, nėra geras pasiūlymas politikams bandyti įsikišti į teisinį procesą, teisminį procesą. Iš tiesų tai yra netgi labai blogas pasiūlymas. Politikos ir teisinės sistemos atskirimas yra esminis vakarų demokratijos principas. Assange'o atveju jis buvo sulaikytas ir taip pat jis dabar yra teisiamas už uh, E, bandymą išvengti teismo, pasitraukiant iš atitinkamos valstybės. Yra ko gero du skirtingi dalykai - neteisingos informacijos atskleidimas ir jam teikiami kaltinimai e, JAV. Dabar e, Junktinės karalystės teisėjas priims sprendimą tarybos pozicija iš esmės yra e, klaidinga, nes vidaus reikalų ministras Junktinėje karalystėje nieko nesprendžia tokių klausimų. Daug žmonių, taip pat ir man, kartais galbūt nepatinka Junktinės karalystės teisėjų sprendimai, tačiau nei vienas rimtas žmogus nebejoja e, Anglijos teismo sistemos objektivimu ir profesionalumu. Tačiau dabar e, kai kurie kolegos mano, kad dėrėtų politikams kištis į teisminį procesą. Tai yra, ko gero, mano paskutinis pasisakymas parlamente, tačiau aš tam nepritariu. Ir aš manau, kad kišimasis į šį teisminį procesą yra ne tik tai kišimasis į vakarų vertybių sistemą, gerbiama ponė Džoly, bet ir taip pat į visų demokratinių institucijų veiklą. Aš manau, kad Giuliano Assange'o atveju mes turėtume palikti ramybėje. Taigi dabar e, dėl kokių priežasčių ponas Assange'as bangė išvengti, išvengti teismo e, sprendimo. Uh, Ir tai yra Europos arešto orderis. Europos arešto orderį ne teisėjas Švedijos išdavė, o prokuroras Tačiau da, išdavus Europos arešto orderį, ko gero, jokios galimybės apsiginti nėra ir tai labai neramina. Daug šiuose rūmose kalbame apie žmogaus teisės, bet būtent socialdemokratai, Aldi, Britų liberaldemokratai, visi Europos supervalstybės palaikytojai, e, visi pasisakantis, visi jie pasisako ir už Europos arešto orderį. Ir štai dabar jų e, e, vertybės e, ir tokios kaip, kad pavyzdžiui, pilietinės teisės, ko gero, yra e, užgožiamos kitų dalykų. Tik dabar integracijos vardan atsisakoma kai kurių dalykų. Aš norėčiau visų paprašyti dar kartą gerai apie tai pagalvoti. Kuloglu. Kaip pončio. Klausiau polciaus piloto. E, taryba ir komisija. Ir e, kalbas ir mes čia kalbame apie tai, mes galime turėti politinės savo nuomonę apie faktus. Pažiūrėkime, kas vyksta, pažiūrėkime, Įsivaizduokime, kad Europos žurnalistas, e, ką nors parašo apie, apie tai, kas atskleidžia kažkokius dalykus Irane. Ir tai, tampa, tai tampa precedentu Iran.